Norėčiau pradėti posėdį, kviečiu visus susėsti į savo vietas, sveikinu visus susirinkusius po vasaros, tikiuosi, kad ji buvo visiems gera. Pasėdžiausime šiandien ir rytoj, mūsų darbo tvarkėje daug dalykų, todėl daug negaištant norėčiau pradėti posėdį. Norėčiau pradėti nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Taip pat noriu Jūs informuoti, kalbant apie darbo tvarkę, kad iš pranešėjo gavome informacijos dėl šešto punkto. Tai e, gavome prašymą, kad e, iš šios dienos darbo tvarkės šitas punktas būtų išbrauktas ir kad ši diskusija, pasikeitimas nuomonėmis būtų surinkta vėliau, pasiremiant darbo dokumentu. Ta mes padaryti galime, nes e, turime kol kas e, pakankamai laiko. Kultūros komitetas turbūt e, priiminės šį pranešimą tik tai sausio mėnesį, vadinasi, turim pakankamai daug laiko padiskutuojant dėl šio dokumento. Tad jeigu pritarėte, kad šeštas punktas iš darbo tokias būtų išbrauktas, galime laikyti, kad darbo tvarkiai pritarėme. Nematau jokių pastabų dėl šito. Pereinu prie antrojo punkto. Tai yra mūsų Liepos 20 posėdžio protokolo tvirtinimas. Tas protokolas yra jums pateiktas ir noriu pasakyti, kad laikysime, kad patvirtiname šį protokolą, jeigu iki mūsų pačio, posėdžio pabaigos niekas nepareikš kokių nors pastabų. Trečias punktas regioninės plėtros komiteto 2010 m. posėdžių tvarkaraščio tvirtinimas. Esame gavę tokio kalendoriaus projektą iš komiteto pirmininkų sueigos jūsų informacijai tiems, e, kurie to nežino, posėdžių kalendorių. E, renkia sekretariatas e, dirbantis prie komitetų pirmininkų sueigos, atsižvelgdamas į e, posėdžių salių, e, vertimo galimybės ir taip toliau. E, tokie posėdžiai paprastai prasideda pirmadienį, antradienį ar trečiadienį. Tam yra paprastai skirti du pusdienio posėdžiai išskyrus e, vasarį, kur tik tai e, trumpesnis vienos dienos e, posėdis ir e, spalį, kur ilgesni posėdžiai yra numatyti. Tai toks yra pasiūlymas, jeigu neišgirsi kokių nors prieštaravimo ar pakeltų rankų, laikysiu, kad galime pritarti posėdžių tvarkaraščiui. Galime pereiti prie ketvirto punkto tai bus pirmininkės pranešimai. Noriu Jums priminti, kad Liepos 20-ąją įvyko koordinatorių posėdis po mūsų komiteto posėdžio ir koordinatoriai pritarė pasiūlymams, kuriuos aš Jums ir norėčiau dabar pateikti, kurie dabar yra teikiami komitetui patvirtinimui. Visų pirma, dėl uh, taškų sistemos paskirstimo politinėms frakcijoms, e, bei kai kalbam apie pranešimus ir nuomonės, koordinatoriai sutarė, kad dabartinė taškų paskirstimo sistema, kuri, kaip jūs žinote, remiasi Daunto metodu, išliks tol, kol e, Tas metodas bus apsvarstytas ir peržiūrėtas ateityje koordinatorių posėdėje. Taigi koordinatoriai siūlo tą sistemą kol kas išlaikyti ir jeigu reikia apsvarstyti pakeitimus ateityje. Ne viena iš e, frakcijų, kurios buvo paprašytos pateikti pasiūlymus ar pakeitimus, tokių pakeitimų neatsintė, taigi mes ir nedarome kol kas jokių pakeitimų. Kita problema, dėl kurios buvo kalbama koordinatorių posėdyje, buvo pasiskirstimas pranešimais. Yra keletas e, pranešimų, kuriuos turėtume turėti galvoj. Pirmiausia, e, Madeira ir Azorai atiteko e, GUE frakcijai dėl Europos komisijos pasiūlymo pakeisti e, bendrai reglamentą dėl struktūrinių fondų gavo socialistų ir demokratų frakcija. E, trečiasis pranešimas dėl e, regioninio plėtros fondo reglamento pakeitimo, tas atiteko EPP frakcijai. Paskui pasiskirstėme ir nuomonėmis ir koordinatoriai sutarė, kad 2010 metų biudžeto nuomonę renkti jūsų frakcijos pirmininkiai dėl solidarumo fondo nuomonės ir konkrečiai dėl Prancūzijos e, situacijos koordinatoriai sutarė, kad e, nusiųsime laišką biudžeto komitetui ir e, pritarsime jų siūlomai sistemai. Trečioji problema, kurią svarstėme, buvo tarybos sprendimo. Tarybos sprendimas dėl e, laisvanoriško darbo, ši nuomonė teko žaliesiems ir koordinatoriai taip pat e, sutarė, kad kuo greičiau frakcijos e, pateiks ir konkrečius žmonės, kurie tuos pranešimus ir nuomonės renks. Dar vienas klausimas, kurį koordinatoriai svarstė, buvo susijęs su um, šeštosios kadencijos uh, teisėkuros darbu ir septintos kadencijos prioritetais teisėkuros darbe ir koordinatoriai sutarė, kad, kad e, tos problemas turėtų būti aptartos ir dėl jų būtų sutarta iki rugsėjo pabaigos. Buvo taip pat e, nutarta, kad šiandienos posėdyje e, reikėtų, jeigu įmanoma, priimti laišką, patvirtinti laišką dėl mūsų pozicijos šiais klausimais. Ir buvo taip pat sutarta, kad jeigu tai nepavyks padaryti, tada taikysime e, rašytinę procedūrą. Tačiau e, galiu Jūs informuoti, kad Liepos 27 parlamento pirmininkas atsiuntė visų komitetų pirmininkams savo laišką, prašydamas, kad iki trečiadienio rugsėjo 9 visi komitetai komitetų pirmininkų suėgai pateiktų informaciją dėl dalykų, kuriuos e, reglamentuoja 248, 59 ir kitos atitinkamos darbo tvarkos taisyklės. Bet taip pat e, buvo pasakyta, kad e, komitetai galėtų peržiūrėti savo nebaigtus darbus ir apimtų uh, E, ir, ir padaryti tokią bendrą apžvalgą dėl e, nebaigtų teisėkuros darbų ir e, apibendrintų būsimosius prioritetus šios kadencijos pradžioje. Taigi, reaguodami į šitą parlamento pirmininko prašymą, mūsų sekretariato žmonės parengė laiško projektą, kuriame yra dvi dalis. Pirmojoje yra informacija apie e, tuos klausimus, kuriu, į kuriuos mes turime būtinai sureaguoti iki rugsėjo 9-osios ir paskui tame laiške dar yra antroji dalis, kur kalbama apie problemas, kurios nėra privalomos, nėra privalomai spręstinos. Ir jeigu mes sutarsime, nusiūsime tokį laišką parlamento pirmininkui. Jeigu reikės daugiau diskusijų, galėsime šiek tiek vėliau tai padaryti arba net ir visai jo nesiųsti, nes tai būtų tik tai toks pasiūlymas, o ne privalus atsakymas. Reikia pasakyti, kad tą laišką mes dar po mūsų posėdžio e, aptarsime su koordinatoriais per koordinatorių posėdį, o jeigu toks laiškas atsiras, tai tada rytoj iki mūsų posėdžio pradžios jį jums išdalinsime. Na ir paskutinis dalykas, kurį koordinatoriai apsvarstė Liepos mėnesį, e, buvo susijęs su naujojo komisaro klausimais. Koordinatoriai sutarė, kad bus taikoma lengvesnė patvirtinimo e, procedūra, dėl kurios sutarė ir pirmininkų sueiga Liepos 9 dieną. Taigi, mes tiesiog pasikeisime nuomonėmis. E, šiandien nuo ketvirtos valandos, pusantros valandos tam paskirsime. Pirmiausia, į kandidatą galės kreiptis frakcijų koordinatoriai, o paskui mm, visi komiteto nariai galės paklausti. Na, o po to įvyks koordinatorių posėdis ir jame bus to proceso įvertinimas atliktas. Tada rezultatus mes e, susumuosime laiškę, kurį komiteto pirmininko turės nusiųsti parlamento pirmininkui. Tai tokius dalykus aptarinėjo koordinatoriai Liepos mėnesį, jeigu e, nebus kokiu nors išlygų dėl šių pasiūlymų, dėl kurių sutarė koordinatoriai. Tai laikysime, kad komitetas pritarė tokiems pasiūlymams. Nematau jokių pastabų ar prieštaravimų, taigi sutarėme, kad koordinatorių pasiūlymams komitetas pritarė. Norėčiau dabar pereiti prie penktojo punkto. Kaip žinote, balsuosime dėl 2010 m. biudžeto trečio skirsnio Ir norėčiau visiems priminti, jog Liepos mėnesį mes svarstėme nuomonę, kurią parengė sekretoriatas ir susitarėme dėl pakeitimų termino. Ir sulaukėme 18 pakeitimų, kurie buvo pateikti. Ir dėl jų balsuosime iškart netrukus. Tai vyks šiandien nes turime juos perduoti biudžeto komitetui iki balsavimo, o e, balsavimas tame komitete įvyks rytoj. Dar norėčiau suteikti papildomos informacijos apie tai. Yra vienas pakeitimas tekstui, kitas pakeitimas buvo atsiimtas. Ir kaip pranešimo autorė. Aš pažadėjau poniai Kolarskai Bobinskai, kad klausimas, kurį, kurį jį kelia savo pakeitime, kurį atsijėmė, jį ten, jį... Aš pažadėjau jai, kad mes tą klausimą aptarsime e, per ateinančius kelis mėnesius. Toliau yra pakeitimai biudžetui. Kalbant apie šiuos pakeitimus, vėlgi du pakeitimus atsijėmė. Vieną iš jų pristatė ponas Alfonsy. Ir du, du pakeitimus pateikė ponas Alfonsy ir ponas Bovi. Ir tie pakeitimai nepriskirtini regionų komiteto kompetencijai, bet jūs patys galite apsispręsti, kaip vertinti, kaip vertinate šiuos pakeitimus. Ir tuomet pe, pra, pereisime prie balsavimo. Ar kas nors turi kokiu nors pastebėjimu? Okay. In case we need yeah. to vote, so uh, mm. Mm-hmm. and, and it's good okay. to do good, it now. To, to do it now yeah. So I am, I am reminded that, well, basically I wanted to propose... Taigi norėjau pasiūlyti štai ką. Kad balsuotume pakeldami rankas, bet taip pat noriu pasakyti, kad na galbūt neprireiks, bet prireikus e, balsavimo metu patikrinti balsų skaičių, e, tuomet balsuosime elektroniškai. Ir reikia dabar pasitikrinti, ar elektroninė balsavimo sistema veikia. Closed, and then uh, we, the, the outcome comes in the the screen. So this and we just go. doesn't follow. Yeah, no, we are going to try. We'll make one ah. try. So you can say... Ah, so we, we are uh, going open. to make a try. Taigi pabandysime dabar, išbandysime sistemą. Aš žinau, kad komitete yra daug naujų parlamento narių. Mes e, balsavimo procedūrą tikriname jau Strasbūre, bet vis tiek dabar pasitikrinsime dar kartą. Taigi aš pasakysiu, kad balsavimas prasidėjo, tuomet turėsite įkišti savo balsavimo korteles į aparatą. Noriu tik priminti jums, nes kai kas neparašyta instrukcijose. Iš kairės e, mygtukas yra yes, taip, antras mygtukas yra ne ir trečias mygtukas, jeigu jį spaudžiate, reikš, kad susilaikėte. Taigi dabar balsa, pa, pasakyta balsavimas prasidėjo, prašau balsuoti ir pasižiūrėsime, kiek žmonių balsuoja. Turite įkišti kortelę. Second abstention. Yes? Okay. I'm gonna say. Against. Okay. Yes, uh, I repeat. Kartoju. Pirmas iš kairės mygtukas, jeigu jį spaudžiate, balsuojate už. Vidurinis mygtukas reiškia susilaikote. O jeigu spaudžiate dešinėje esantį mygtuką, tai reiškia, kad jūs balsuojate prieš. Vėlgi balsavimo. Balsavimas prasidėjo, prašome visų, visų balsuoti. Balsuoti baigiame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir matote ekrane balsavimo rezultatus. Taigi pasitikrinome ir pasirengėme uh, tam atveju, jeigu reiktų balsuoti elektroniškai. Labai ačiū. Ir manau, kad dabar viską žinome. If, if could, the... Ir dabar balsuosime dėl pakeitimų tekstui. Pateiktas pakeitimas trečiai pastraipai pateikė ponė Teišera. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė. Šiam pakeitimui pritarėm. buvo paprasta pasitikrinti, todėl dabar balsuosime elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Jei taip, balsavimas baigtas ir matote rezultatus, pakeitimui pritarta. Dabar periname prie pakeitimų biudžetui. Bet noriu pasitikrinti. Štai ką, du pakeitimus autoriai atsiemė. Š, numerį 6656 atsiemė jo autorius ir pakeitimą, yra dar vienas pakeitimas, ku, kuris mūsų nuomonė ne, neteiktinas šiame komitete, nes netitinka e, šio komiteto kompetencijų. Galėtumėme balsuoti dėl visų pakeitimų nuo 6659 iki 6658, jeigu nebūtų prieštaravimų. Yra prieštaravimų. Tuomet balsuosime dėl kiekvieno pakeitimo atskirai. Äh, dėl pakeitimo 6658 reiktų balsuoti atskirai. Krell, could you, uh, Constanze, could you please repeat the... Uh, gal galite pakartoti? Turėtume atskirai balsuoti dėl 6658 pakeitimo. O dėl visų kitų galime balsuoti visų kartų? Ne? Gerai, sako pirmininkė. Tuomet balsuosime dėl kiekvieno atskirai. Pirmiausia, nuo 6659 pakeitimo pradedame. Kas už? Carried. Pritarta. Pirmininkė sako, bet aš turiu pasiklausti, kas prieš tikriausiai. Taigi, kas prieš? Kas susilaiko? Pakeitimui pritarėme. Toliau, 6661 pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė. Pritarėm. 6662 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. 6, 6, 6, 3 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarėm. Toliau pakeitimas numeris 6656. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Pakeitimas numeris 6664, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 6669, kas už, kas prieš. Mm, pirmininkė, nežinau, ar reiktų pasitikrinti. Norėčiau pasitikrinti, kiek iš tikrųjų balsavo už ką. Taigi balsuojame dėl 6669 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 29 už, pakeitimui pritarėme. Yeah, 43 in favor, 20. No. 29 už, 13 prieš, vienas susilaikė. 6656 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Šeši, šeši, šeši, penki. Toks pakeitimo numeris. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Ačiū, pritarta. 6658. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Toliau yra žodinis pakeitimas, kurį teikia žalieji. Tai yra 6657 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pritarėme. Toliau 6, 6, 6, 8. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pritarėme. Pakeitimas numeris 6666. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 666 Septyni. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Toliau 6, 6, 5, 8. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Norėčiau tik pastebėti, kad neišsakėte jokių minčių dėl 6660 pakeitimo, kuris, kaip sakiau, netitinka mūsų komiteto kompetencijos. Ponas Alfonsi norėtų pasisakyti. Aš norėčiau kad šis, dėl šio, šį pakeitimą aš pateikiau kartu su žo, Žoze, dėl to, kad mes norėjome atsižvelgti į dramatišką situaciją pietų regionuose, kur labai dega miškai. Ir čia mes prašome papildomų lėšų tiems padė, siekiant padė, padėti tiems regionams, kurie turi kovoti su tais gaisrais. Jeigu mes ne už tai atsakingi, tai tuomet kas už tai atsakingas, koks, kokio komiteto kompetencijai priklausytų tada toksai pakeitimas? Yes, Konstantin Krell. Konstance Krell, mes norime parodyti solidarumą ir paskirti lėšas, tai yra neginčytinas dalykas, tačiau mes turime tą daryti ne per biudžeto procedūrą 2010 metų, bet per solidarumo fondo procedūrą. Taigi visas dalykas yra teisingas, tačiau mes čia netinkamoje vietoje dėl jo sprendžiame, taigi mes turime tiesiog šį sprendimą priimti per normalią solidarumo fondo procedūrą. I um, appreciate very much uh, comments by, by both. Dėkoju už abiejų kolegų pastabas. Ir aš paband... norėčiau suprasti pono Alfons išreikštą susirūpinimą ir siūlau balsuoti dėl šio pakeitimo. Mm nes rytoj balsuojant jis gali būti atmestas, bet aš suprantu, kad tai yra politinio pobūdžio pareiškimas ir kad buvo išdėstytas susirūpinimas dėl padėties kurią jūs ką tik pristatėte. Taigi siūlau balsuoti dėl pakeitimo numeris 6660. Yes, this, uh, Chairman, I, I would like to support what Madam norėčiau pritarti ką tik išsakytai minčiai, bet aš manau, kad kalbame jau apie kitą procedūrą galiojančią solidarumo fondui. Bet aišku, jeigu iš, pa, pa, parodysime savo pritarimą minčiai, kad Europa turi kažką padaryti, kad padėtų tai Europos daliai, mes APP frakcija manome, kad, kad tai nėra 2010 metų biudžeto procedūros dalis ir galbūt e, savo posėdžio išvadose turėtume parašyti, kad e, apie ką čia kalbama, kad tai yra solidarumo fondui taikoma procedūra, bet nemanau, kad turime balsuoti. Aš nenorėčiau tęsti diskusijos tuo klausimu. Kaip aš suprantu, šį pakeitimą ten jis nėra skirtas solidarumo fondui. Ir dėl jo turėtų balsuoti kitas komitetas labiau, o ne mes. Aš turiu priimti sprendimą, bet negaliu pasakyti, kad lab, labai įsivyru į vieną ar kitą pusę. Pone Alfons, jūs suprantate, kad yra tam tikra rizika, į kurią jūs turėtumėte, kurią jūs turėtumėte suvokti, teikdamas šį prašymą. Labai ačiū. Aš man labiausiai rūpi, kad solidarumo fondas būtų ten, kur, kur veiktų taip, kaip jis turi veikti. Galbūt Žemės ūkio komitetas yra labiausiai kompetitingas balsuoti tuo klausimu. Ir galbūt mes galėtume išsakyti savo nuomonę, kuomet tas klausimas bus svarstomas. Uh, galbūt nereikėtų visko suplakti į vieną krūvą dokumentų, priemonių, uh, Kaž, dar vien, kažkas norėjo pasisakyti šiuo klausimu, bet norėčiau baigti diskusiją šiuo klausimu jums leidus. Suprantu, kad du kolegos ypač e, tvirtos nuomonės laikosi, negatyvios nuomonės laikosi tuo klausimu. Dabar ponas Guodmanis. Noriu tik pasakyti, kad šiandien biudžeto komitete, kurio nariu aš esu, mes ilgai kalbėjom apie e, socialinio fondo modernizavimą, atsižvelgiant į situaciją Prancūzijoje, paskui po žemės drebėjimo Italijoje ir taip toliau. Ir e, man atrodo teisingai būtų čia eiti per solidarumo fondą, o ne e, daryti pakeitimus čia, šiame dokumente. I, I heard, uh, colleagues... Išklausiau daugumą e, kolegų. E, suprantu, dauguma pasisako prieš e, ir ko gero tai atspindi ir bendrą nusiteikimą, todėl aš nusprendžiau, kad nebalsuosime dėl 6660 pakeitimo, laikydami, kad tai nėra mūsų komiteto kompetencijos rytis. Tad dabar galutinis balsavimas, turime balsuoti elektroniškai. Tikiuosi, kad visi dabar jau puikiai žino, kaip tai padaryti. Vadinasi, galutinis balsavimas už visus pakeitimus, kurie pateikti. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 37 už. Tai reiškia, kad visam pakeitimų paketui pritarta. Ir tada e, baigiame svarsyti šį darbo tvarkės punktą, penktąjį punktą. Kaip pamenate, šeštasis punktas, kuriame turėjome kalbėti apie laisvanorišką darbą yra išbrauktas iš darbo tvarkės, tadgi dabar darome 20 minučių pertrauką, nes sutarėme su komisaru Sametski, kad jis atvyks ketvirtą valandą. Taigi, posėdėje pertrauka, bet norėtume pradėti lygiai ketvirtą. Dėkui. But, but if, if, if we voted, just to understand yeah. fully.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 Um, Gerbiami kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Taigi, būčiau dėkinga, jeigu susėstumėte ir galėtume pradėti dirbti. Kaip žinote, dabar mūsų laukia keitimasis nuomonėmis su dr. Pavilu Sametskiu, už regioninę politiką atsakingu paskirtų komisijos nariu. Pasveikinsiu jį lenkiškai Labai malonu Jūs pasveikinti mūsų regioninės plėtros posėdėje. Na, o kitiems komiteto nariams pasakysiu, kad e, dėl to, kad e, du dabartinės komisijos nariai e, nebedirba komisijoje ir dirba Europos parlamente, Liepos 9 e, dieną pirmininkų suėga nusprendė, kad e, kandidatai komisijos narius turi atvykti į e, komitetų posėdžius ir todėl mes šiandien ir keičiamės nuomonėmis su Pavilu Sametskiu. Anksčiau jau sakiau, kad mūsų posėdžio rezultatus paskui komiteto pirmininkė laiške išdėstis pirmininkų sueigai po šios dienos koordinatorių posėdžio. Na, o dabar norėčiau steigti žodį paskirtajam komisijos nariui Pavilui Samitskiui, kad jis galėtų pasakyti trumpą įžangą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Man tikrai malonu ir didelė garbė kreiptis į jūsų komitetą, e, kuris domisi, kuris dirba dviejose srityse, kuriomis aš domėjusi per visą savo karjerą, tai yra Europos integracija ir ekonomikos vystimasis. Aš turiu 28 mm, darbo 28 e, metus darbo patirties, dirbau valstybės valdyme, taip pat akademinėme e, gyvenime buvau aktyvus, buvau mm, finansų ministro pavaduotojų, nacionalinių pagalbos koordinatoriumi, Taip pat dirbau Centrinio banko valdyboje. Ir manau, kad aš esu pasirengęs užduotims, kurios manęs laukia e, komisijos nario atsakingo už regioninę politiką poste. Aš taip pat manau, kad tokia patirtis gali būti naudinga ypač dabar, mobilizuojant regioninę politiką kaip priemonę kovoti su ekonominiu nuosmukiu. Mes gyvename neramiais laikais. Finansų krizė ir ekonomikos nuosmukis atskleidė kad ekonomikos augimas gali būti netolygus, netvarus. Manoma, kad krizės poveikis bus ilgalaikis ir kad ji neigiamai paveiks viešuosius finansus daugelie valstybių narių, apsunkins nacionalinių ir regioninių vyriausybių gebėjimą užtikrinti paslaugas. Tačiau krizė taip pat suteikia ir naujų galimybių imtis naujų struktūrinių pokyčių ir renkti naujas, naujus politikos projektus bei priemonės, kad paskatintume reikalingus pokyčius. Kaip e, nurodyta šeštojo pažangos ataskaitoje, kuri patvirtinta birželio mėnesį, reikia investuoti į novatoriškus sprendimus E, krize taip pat atskleidė, kad regionų ekonomikas reikia modernizuoti bei diversifikuoti ir paskatinti pokyčių procesus. Ypač svarbi priemonė yra sanglaudos politika ir todėl mes turime užtikrinti, kad ši sanglaudos politika būtų kiek įmanoma lankstesnė ir kad ji leistų, leis, kiek įmanoma lankščiau naudoti e, viešasias lėšas, kad galima jos pagalba būtų paskatinti uh, E, paklausą vietoje ir pasiekti ilgalaikių e, tikslų investicijų srityje. Nėra laiko visko detaliai pristatyti, todėl aš norėčiau pristatyti svarbiausius reikalingus pokyčius. Visų pirma, reikia kalbėti apie papildomą iš anksinį finansavimą, tai yra avansinius mokėjimus, kurių vertė būtų virš 6 milijardų eurų 2009-aisiais. Toliau mums reikia tarpinių mokėjimų skirtų pagrindiniams projektams, bei taip pat finansinės inžinerijos priemonių panaudojimo. Ketvirta, mums reikia papildomų veiksmų e, energijos taupimo srityje bei atsinaujinančios energijos šaltinių panaudojimo būstuose daugelie valstybių narių. Taip pat reikia e, lėšų prieinamumo, išplečiant kiek įmanoma fiksuotų tarifų taikymą, kompensavimą už netiesioginius kaštus bei vienkartinių išmokų e, mokėjimą. Jau gyvendita nemažai iniciatyvų, pavyzdžiui, Jeremy iniciatyva padės mažoms ir vidutinėms įmonėms uh, lengviau gauti garantijas bei kitas priemonės. 2010 m. antroje pusėje komisija Europos parlamentui pateiks e, ataskaitą apie ekonomikos gaivinimo priemonių plano įgyvendinimą. Aš rengiuosi skatinti visus pasiūlymus, kurių tikslas yra supaprastinimas. Ir todėl e, Liepos 22 dieną komisija patvirtino naują pasiūlymą, kuris pakeičia pagrindinį reglamentą. Šis naujas pasiūlymas apima nemažai priemonių, kurių tikslas yra įgyvendinti sanglaudos politikos programą vietoje, supaprasnant ir paaiškinant e, sanglaudos politiką reglamentuojančias taisyklės. Draugės su komisaru Špidla aš sieksiu bendradarbiauti su parlamentu ir taryba, užtikrinant spartų, kad, kad dėl to pasiūlymo būtų priimtas spartus sprendimas. Tačiau supaprastinimas nereiškia, kad bus atsisakyta kontrolės. Visi pasiūlymai buvo jau aptarti su auditoriais, su OLAF institucija bei su Europos audito rūmo atstovais, kad būtų siekiant užtikrinti tinkamą finansų valdymą. Noriu Jūs patikinti, kad aš suprantu, kad pakankamai aukštas, didelis paklaidos lygis struktūrinių fondų įgyvendinime išlieka svarbia problema. E, klaidų nemažai ir, užti, ir, ir nagrinėjant, e, kaip, e, kaip leidžiami pinigai kitose sritise. Todėl aš rengiuosi imtis, inicijuoti veiksmų planą šioje srityje. Norėčiau dabar perėti prie sanglaudos politikos. Sanglaudos politika pastaraisiais metais keitėsi, kad būtų atsižvelgta į augančius poreikius. Įvyko esminių pokyčių ir buvo mm, pakeista jos ašis. Pastaraisiais mėnesiais e, vyko ypač vaisingų diskusijų šią temą ir aš noriu padėkoti savo pirmtakiai už e, tai, kad ji puikiai padirbėjo šioje srityje ir už tai, kad suformavo tinkamą kryptį politiniams debatams. Balandžio mėnesį e, Marijanski Laznė e, mieste už regioninę politiką atsakingi ministrai drauge su šio komiteto nariais aptarė e, sanglaudos politikos ateitį E, ir kaip ji vystėsi nuo ketvirtojo sanglaudos politikos ataskaitos paskelbimo 2007 metais. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad sanglaudos politika turėtų ir toliau evoliucionuoti tam, kad gebėtų priimti 21 amžiaus iššūkius. Norėčiau akcentuoti keletą sričių, kalbėdamas apie tai. Visų pirma, pradėsiu nuo politikos brandolio. Sąjungai reikia vystimosi politikos, kuri būtų susieta su vietove. Sanglaudos politikos vaidmuo nuo jos atsiradimo buvo užtikrinti, kad Europos ekonominės integracijos projektas būtų naudingas visiems. Integracija, e, kurią skatina vidaus rinka, gali vykti ir gali būti naudinga visiems. Ir būtent todėl, atsižvelgdami į mūsų laukiančius iššūkius, turime padaryti kiek įmanoma daugiau, kad išnaudotume regionų ir asmenų potencialą. Sanglaudos politika užtikrina ES svarbiausių prioritetų įgyvendinimą. Ir daug, Taip, kalbant apie finansavimą iš sanglaudos politikos, e, kartais šis finansavimas sutelkiamas į labai siaurai apibrieštus, apibrieštus ES pagrindinius prioritetus. Mums reikia sutelkti dėmesį į regioninius ir vietos veikėjus, e, susijętus su tais ES prioritetais ir nepamiršti e, dėmesio teritoriniam matmenį. Reikia daugiau dėmesio sutelkti į veiksmingumą ir rezultatus. Vertinant tai, kas pasiekta, reikia pažymėti, kad valstybės narės nepakankamai dėmesio skiria politikos veiksmingumui. Aš rengiuosi tęsti diskusiją su valstybėmis narėmis šiuo klausimu ir siekti geresnių veiklos rezultatų įgyvendinant šią politiką. Jeigu imsimės bendrų pastangų, mes galime padidinti šios politikos pridėtinę vertę bei jos įvaizdį. Toliau noriu pabrėžti, kad reikia e, šiek tiek pakoreguoti teritorinės sanglaudos savoką. Nežiūrinti tai, kad nėra e, sutarto jos apibrėžimo, e, debatai dėl teritorinės sanglaudos atskleidė, kad reikia dėmesį skirti keliems klausimams. Reikia kalbėti apie tai, kaip sustiprinti bendradarbiavimą tarp įvairių geografinių regionų. Kokiais e, rodikliais ir statistika, į kokius rodiklius ir statistiką turėtumėme sutelkti dėmesį, kad geriausiai galėtumėme e, įvertinti regiono vystimosi dinamiką. Taip pat noriu pakalbėti ir apie įgyvendinimo mechanizmus. Turime nepamiršti ir to, kad lėšas reikia panaudoti laikantis visų taisyklių. Aš esu įsitikinęs, kad valdymo ir kontrolės sistemos, kurios buvo neseniai reformuotos, e, duos ypač didelės naudos ateinančiais metais. Manau, kad mums pavyks sumažinti metinį, metinį paklaidos lygį ir supaprastinti kai kurių programų vykdymo užbaigimą. E, turime toliau mažinti administracinę naštą ir bandyti užtikrinti kiek įmanoma veiksmingesnį ES biudžeto lėšų panaudojimą. Naujoji Lisabonos sutartis suteikia galimybių e, aiškiau apibriežti komisijos atsakomybę bei valstybių narių atsakomybę užtikrinant biudžeto e, įgyvendinimą. E, Taisyklės ir numatytos procedūros turėtų būti minimalios, e, kad padėtų pasiekti tokios, kokių pakaktų, kad būtų galima pasiekti politikos tikslų. Taip pat reikia, kad komisija ir valstybės narės bendrai imtųsi pastangų, siekdamos užtikrinti, kad teisinės normos visais lygmenimis būtų kiek įmanoma aiškesnės ir kad nebūtų jokių dviprasmybių. Užbaigdama savo pasisakymą, norėčiau e, aptarti mūsų artimiausių mėnesių prioritetus. Svarbiausia dabar bus susitarti dėl pakeitimų numatomų bendrajam reglamentui. Galite e, tikėtis, jog aš visą laiką būsiu prieinamas ir mano e, direktoratas taip pat bus pasirengęs e, aptarti visus pasiūlymus su jūsų komitetu. Toliau mes rengiamės tęsti diskusijas dėl sanglaudos politikos ateities biudžeto peržiūros kontekste. Aš pateiksiu atitinkamą dokumentą šio, šį rudenį ten, bus, ten pasiremsiu Fabricijo Barka darbu. Galiausiai noriu pasakyti, kad šiame darbe e, sutelksiu dėmesį taip pat ir į pasiektų rezultatų įvertinimą, į ekspost įvertinimą. Renksimės penktajam Sanglandos ataskaitos parengimui bei taip pat e, darbui po 2013 metų. Ačiū. Dėkoju, e, ponui komisarui. Diskusijos pradžioje noriu suteikti žodį koordinatoriams, bet prieš tai noriu pasakinti Luką Debrandį, regionų komiteto pirmininką, kuris atvyko į mūsų posėdį. Dėkui ir sveikinu. Ir taip pat sveikinu visus, kurie į mūsų posėdį atvyko iš kitų Europos parlamento komitetų pasiklausyti pasikeitimo nuomonėmis su ponu komisaru. Kitas dalykas Tikriausiai pastebėjote, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internete. Tad e, kolegos, kurie pasisakinės, turi atsiminti, kad e, juos labai aiškiai e, galima bus pamatyti, kadangi jų vaizdas bus fiksuojamas kamerų. Laikas mūsų diskusijoje yra ribotas. Todėl prašyčiau, kad koordinatoriai apribotų savo pasisakymus e, keturiomis minutėmis ir dabar jau norėčiau pradėti suteikdama žodį ponu Jan Olbricht. Dėkoju. E, pons e, komisarė, leiskit pasakyti man keletą žodžių savo ir jūsų kalbą. Ponas komisarė, žinau, kad e, čia e, Europos parlamente pasikeitė nemažai narių, atsirado naujų vardų ir, e, ir man malonu Jūs matyti čia Jūsų naujame vaidmenyje paskirto komisijos nario vaidmenyje. Džiaugiuosi, kad atsirado galimybė su Jumis susitikti šiandieną ir tikrai tikiuosi kad e, mums teks garbė su jumis dirbti keletą metų. Neklausiu jūsų, kas jūs toks esate, nes asmeniškai jūs pažįstu. Todėl aš tiesiog pereičiau prie klausimų. Keleto politinių klausimų. Visų pirma, e, kokie e, jūsų nuomonė bus šios krizės rezultatai sanglaudos politikai ateityje? Ar sanglaudos politika išliks vien tik tai priemonė, kuri reikalinga sunkiu momentu ir ar iškils grėsmė, kad ateityje ši, kom, ši politika bus e, ribojama, bus mažinama, ypatingai tų, kurie ES yra neto mokėtojai į biudžetą. Dabar iš to išplaukia kitas antras trumpas klausimėlis. Kokia jūsų nuomonė apie komisaro vaidmenį? E, žinau, kad jūs atsakysite į klausimą pasiremdamas e, sutartimis ir reglamentais, bet aš čia klausiu, o kokį vaidmenį turėtų suvaidinti komisijos narys vietoje. Ar jis turi veikti vietoje aktyviai, ar turi būti prižiūrėtojas draugės su auditorumais. Na ir e, daugiau techninis klausimas. Kaip e, norėtumėte apginti komisiją? ateinančių audito rūmų argumentų kontekste, kai bus sakoma, kad e, finansai netinkamai leidžiami. Turiu pasakyti, kad pastaraisiais metais mes su komisija dirbame labai glaudžiai. Dažnai gynėme komisijos teikiamus pasiūlymus. Tad e, jeigu galėtumėte ir jeigu tai būtų oficialu, Gal galėtumėte pasakyti, kokia yra tarybos reakcija į pirmosius pasiūlymus dėl reglamento keitimo? Galbūt ne visos valstybės narės džiaugiasi jūsų pateiktais pasiūlymais. Dėkoju už jūsų atsakymus. Pirmininkė, dėkoju. Konstanta Krell. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė Sametski, dėje neturėjau garbės susipažinti su jumis anksčiau, žinau tik tai, kokia yra jūsų biografija iš jūsų raštų pateikto gyvenimo aprašymo ir tai tikrai yra įspūdinga biografija norėčiau pasakyti jums, kad e, sanglaudos, už sanglaudos politiką atsakingo komisaro postas yra šiek tiek kitoks negu e, žmogaus atsakingo už centrinio banko veiklą. Norėčiau pasakyti, kad struktūrinė politika yra svarbus, svarbi priemonė kovoje su krize. E, mes tam pritarėme ir jūs paremsime, tačiau klausimas yra toks. Tai juk nėra vienintelis sanglaudos politikos tikslas. Galbūt jūs galėtumėte kelti keletų žodžių pristatyti savo viziją apie tai, ką jūs e, žadate veikti per artimiausius mėnesius, kaip jūs bandysite paremti tuos regionus, kurie yra ekonomiškai silpniau išsivystę, kaip jūs padėsite vystytis tiems regionams. Jūs minėjote žodį teritorinė sanglauda. E, ar jūs parengsite atskirą dokumentą šiam klausimui e, rudenį? Ar jūs galėtumėte pasakyti, kas yra ta teritorinė sanglauda? Aš žinau, kad tokio apibrėžimo nėra, tačiau e, parlamentas laukia, kad jau žaliojoje knygoje komisija pateiks pasiūlymą, kaip būtų galima apibrėžti, kas tai yra teritorinė sanglauda, tačiau dėje iki šiol to dar neįvyko. Tai galbūt jūs e, galėtumėte kažką panašaus pasakyti. Jūs paminėjote Barką pranešimą ir galbūt jūs galėtumėte pasiremti to pranešimo iniciatyvomis. Aš atsimenu, kad e, tą pranešimą E, tame pranešime buvo siūloma įkurti darbo grupę, kuri turėtų renkti ateities sanglaudos politiką ir čia turėtų dalyvauti įvairių institucijų atstovai išskyrus parlamentą. Tai ar jūs e, galėtumėte įsivaizduoti, kad būtų įsteigta tokia darbo grupė? Jeigu taip, tai ar jūs įsivaizduotumėte, kad tokioje darbo grupėje galėtų dirbti ir parlamento atstovai? Na ir paskutinis mano klausimas. Kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą su mūsų komitetu? Tai turėtų būti daugiau negu e, parama ir pasidalinimas žiniomis, tai turėtų būti aktyvus bendradarbiavimas, bent jau aš to norėčiau, e, bent jau anksčiau parlamentas iš tiesų labai dažnai paremė komisiją, mes buvome. E, jūsų e, bendražygiai kovoje su taryba ir ar jūs, kaip jūs įsivaizduojate mūsų bendradarbiavimą ateityje. Tai tokie būtų mano patys pirmieji klausimai. Aš aišku norėčiau, kad mes galėtume ilgiau e, diskutuoti negu iki šių metų pabaigos, bet tuomet, aišku, mums reikės dar vienų klausimų. Ačiū. Dėkuoju. Alde frakcijos vardu Ramonu Nikolė Manesku. Dėkoju. Ponas paskirtasis komisarė, visų pirma sveikinu Jūs su šiuo skirimu. Išklausiusi Jūsų pasisakymą, esu tikra, kad galėsime drauge veiksmingai dirbti ir e, sugebėsime patobulinti regionų plėtros politiką ateityje. Jūsų nusiteikimas e, gerinti dialogą yra teisingas. Mums reikia atidžiau panalizuoti, kaip veiksmingiau naudoti išteklius ir e, užtikrinti integruotą požiūrį į regioninę politiką. Turiu Jums keletą klausimų. Ar komisija aiškiai e, įsivaizduoja, kuriems regionams ES krizės poveikis buvo pats neigiamiausias? Ar jie bando įvertinti, koks tas negatyvus poveikis ir ar ketinate imtis kokių konkrečių priemonių tai situacijai pagelbėti ir jeigu taip, tai kokių tų konkrečių priemonių ir kokiuose regionuose ketinate imtis? Antras klausimas. E, Kokiu priemonių imsitės, kad būtų galima labai greitai pasinaudoti fondais tose valstybėse narėse, kur įvyksta stichinės nelaimės, katastrofos? Ką jūs ketinate padaryti, kad tuos valstybės narės e, nedelsiant galėtų tokiais fondais pasinaudoti? Dėkoju už būsimus atsakymus. Alde frakcija tikrai jūs parems. Pone François Lonzi, e, Žaliųjų frakcijos vardu. Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mano frakcija jums taip pat norėtų palinkėti sėkmės jūsų darbe ir mes tikimės, kad mes galėsime puikiai bendradarbiauti. Užduosiu du klausimus. Visų pirma, e, norėčiau paklausti, mūsų parlamentas e, turėtų gauti didesnę bendro sprendimo teisę. E, Taigi, tai reiškia, kad mes turėsime glaudžiau bendradarbiauti. E, kokius darbo metodus jūs pasirinksite? E, jūs minėjote metodologiją. Kaip, pavyzdžiui, e, kaip jūs sieksite, kad bend, tas bendradarbiavimas būtų kiek įmanoma veiksmingesnis? Jūs taip pat sakėte, kad reikia išnaudoti augimo potencialus regionuose. Tačiau dabar vykstant ekonominiai kriziai e, mes matome, kad nėra to ekonominio augimo. Kaip tik, e, kaip tik e, ekonomika traukiasi, mažėja. Taigi, E, kaip jūs žadate pasiekti, e, kad ES grįžtų prie to, kas buvo e, regionų politikos esminis dalykas, tai yra prie solidarumo principo ir prie liberalių konkurencijos sąlygų, kurias galbūt reiktų kol kas pamiršti. Mes nemanome, kad ekonomikos augimas yra atsakymas į krizę. Mums atrodo, kad reikia kitaip e, sukurti kitą ekonomikos koncepciją, jeigu norime nugalėti e, krizę. Toliau kitas klausimas susijęs su klimato kaita, su e, klimato atšilimu. E, buvo pateiktas e, jungtinių tautų pranešimas, kuriame yra kalbama apie tai, kad e, kova su klimato kaita turėtų vykti žemesnėme lyg, lygmenyje negu valstybės lygmo. Tai reiškia, jis turėtų vykti regionų lygmenyje. Taigi, ar jūs atsižel, atsižvelgsite į tai, ar jūs remsite kovą su klimato kaita ir ar stengsite į tai įtraukti regionus? Ačiū. Dėkoju. Europos konservatorių ir reformatorių, ponas Blasikas atstovas yra. Dėkoju. Ponas e, paskirtasis komisarai ir aš džiaugiuosi galėdamas padiskutuoti apie regioninę politiką šiame komitete su jumis. Turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad e, jūs iš esmės į problemą žvelgiate taip pat kaip ir mes. Žinoma, galutiniams naudos gavėjams mums reikia supaprastinti uh, esamas priemonės. Mums reikia eliminuoti biurokratiją ir tam mums reikia tam tikrų e, operatyvinės veiklos pokyčių, mums reikia supaprastinti procedūras. Tarkime, reorganizacijos procedūros turi būti kuo galima paprastesnė. Kitas dalykas - auditas ir kontrolė tų lėšų, kurias kai kurias valstybės narės naudoja. Aš manau, kad e, auditas ir kontrolė, kurie dabar vyksta keturiais lygiais, galėtų būti supaprastinti. Ar nemanote, kad mažiau galėtų būti tų lygmenų? Dar vienas dalykas, kalbant apie tas išvadas, kurias jau galima padaryti apie e, politikos e, veiksmingumą regionuose. Ir ar negalvojate, kad reikėtų tam tikro pereinamojo laiko tarp tiems regionams, kurie e, nebegalės pasinaudoti fondų lėšomis, kad jiems nebūtų labai staigios permainos? Ačiū, ponė pirmininkė. E, kolegos, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ES atokiausius regionus. Yra septyni tokie regionai - Kanarų, Azorų, Madeiros, Gvadalupės salos, Madeira ir Gijana. pasaulio vandeninuose yra daugybė salų, paprastai atokus regionai yra salos, izoliuotos salos ir dažnai tų salų ekonomika priklauso nuo iškastinių energetinių iš, išteklių ir tų regionų socialinis bei ekonominis trapumas yra netgi pripažintas Amsterdamo sutartyje. Jos 292 straipsnėje. Ir neseniai buvo, neseniai iškeltos iniciatyvos kelia problemų ir kliučių tų labiausiai nutolusių regionų vystimuisi. Čia noriu priminti, kad partnerystės sutartis pasirašytas tarp AKR ir ES. AKR valstybių ir ES. Tuo tarpu, kalbant apie e, pietų ir centrinę Afriką, su, su, tomis, su to, regi, to Afrikos regiono valstybėmis buvo pasirašytos, buvo pasirašyti laikinieji susitarimai. E, tačiau nebuvo pasiklausta atokiausių ES regionų nuomonės, nebuvo atsiklausta jų nuomonės pasirašant tuos susitarimus. Taigi, komisarė, kuomet kalbėsite su komisijos narkingu už priekybą, gal galėtumėte priminti apie būtinybę e, užtikrinti, kad ir atokiausių regionų atstovai sėdėtų prie dėrybų stalo. Pavyzdžiui, norėčiau priim, priminti čia diferencijuotas apmokestinimo sistemas ir e, taip pat e, ko, kokius mokesčius, kokius tarifus taikom į bendryje įvežamoms prekiams. Taigi, komisarė, prašyčiau jūs imtis veiksmų siekiant užtikrinti atokiausių regionų apsaugą, tai yra taikyti diferencijuotą mokesčių režimą. Kalbant apie priklausomybę nuo iškastinio kūro, ypač Reunijono sala, ypač jai tai aktualu, ji yra išsikėlusi tikslą per 20 metų pakeisti e, naudojamų e, išteklių, energetinių išteklių derinį. Taigi noriu pasiklausti, ar jūs galite pažadėti, kad sieksite visapusiškai padėti atokiausiams ES regionams ir padėsite jiems siekti to energetinės nepriklausomybės tikslo. Užbaigdamas švedės pirmininkavimos dvasia, norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau, kad būtų parengtas e, konkretus planas skirtas moksliniams tyrimams ir apsaugai, kurio e, kurio svarbiausia tema būtų mūsų jūros, nes jūrų lygis auga. E, ar jūs esate pasirengęs imtis veiksmų šiame kontekste? Ačiū. Dėkoju EFD frakcijos vardu John Bafton. Uh, um, welcome, uh, Dėkoju. Sveikinu Jūs atvykus, e, ponė komisarė. Keletą trumpų pastabų norėčiau pateikti apie tai, e, kaip paskirti pinigai patenka į valstybės narės. E, čia užtrukimas, tie terminai yra tiesiog baisūs. E, projektai, kurie pasiekia vienokią ar kitokią vystimosi stadiją, įstringa, kriterijai yra labai smarkiai ribojantys, Ir aš manyčiau, kad į tą biurokratiją daug atidžiau reikėtų pažvelgti negu kad praeitįje. Nes tie pinigai šiaip ar taip yra visų mūsų. Dabar žiūrėdami, kai e, šioje situacijoje pinigų yra labai e, mažai, e, labai trūksta, kai jie nepasiekia tos vietos, kur jų labiausiai reikia, yra pats blogiausias dalykas. Yra valstybių narių, kurios dėl to tikrai susidurs su sunkumais. Tad norėčiau, kad jūs pažvelgtumėte į egzistuojančius kriterijus, kad e, tos valstybės narės, kurioms iš tikrųjų reikia, galėtų įgyvendinti projektus. Dėkui. Thank you uh, very much. With this we have, no, sorry, I'm sorry, Mr. Dimitar Stoyanov for the non ponas Dimitar Stojanov, e, frakcijoms nepriklausančių, nepriklausančių e, narių vardu. Dabar turės žodį ir e, noriu taip pat paklausti ir paprašyti, kad tie, kurie dar norėtų užduoti klausimų sekretoriatui, duotų ženklą, nes jau sąrašas gana ilgas. Dabar ponas Stojanov. Nobody for the independent to speak. Ne, nėra norinčių pasisakyti nefrakcionuotų narių vardu. Ne, jeigu ne, tai tada suteiksime žodį ponui Sametskiai atsakyti. Uh, you, dėkuoju, ponė pirmininkė, visų pirma dėkuoju visiems už pareikštą man paramą, gerus linkėjimus mano naujam poste. Dabar kalbant apie konkrečius klausimus. Aš bandysiu juos sugrupuoti, antraip bus e, sunku į atskirus klausimus atsakyti, atsižvelgiant į tą mm, e, laiko trūkumą. Taigi, e, klausimai apie krizę, sanglaudos politiką ilgalaikėje perspektyvoje, trumpalaikėje perspektyvoje ir ateityje. Šia prasme, Aš turiu aišku matymą. Aš manau, kad dabartinėje situacijoje, kai e, krizė pasiekė tokį nematytą lygį, neturime daug alternatyvų. Privalome panaudoti sanglaudos politiką kaip priemonę leidžiančią mums reaguoti. Kitaip ekonominės krizės e, pasiekmes bus dar blogesnės. Todėl pereitais metais ir šiais metais komisija, bendarbiaudama su valstybėmis narėmis, pradėjo siūlyti tam tikrus pokyčius, kurie leidžia valstybėms narėms greičiau ir veiksmingiau įgyvendinti sanglaudos politiką vietoje. Todėl buvo balsuota dėl dviejų supaprastinimo paketu. E, vienas buvo anksčiau jau pateiktas ir jau pradeda veikti. Jis pasiteisina, nors e, kol kas rezultatų labai aiškių nematome. E, jie geriausiai pasimatys, kai projektai bus užbaigti ir kada ten tos numatytos paslaugos ar prekės bus pristatyti. Tačiau to, tie pokyčiai jau įgyvendinti. Dabar dėl kitų dalykų yra aktyviai diskutuojama ir nepasakyčiau, kad visas valstybės narės vieningai tuos pasiūlymus remia, bet vis tik tai e, tais pasiūlymais siekiama išspręsti tas problemas, su kuriomis mes aiškiai susidursime per ateinančius, sakysime, du metus. Antra vertus, žinome, kad krizė dabar pasiekė jau pyką ir galbūt šių metų pabaigoje, 2010 metais, jau laukia tam tikras atsigavimas, išeimo iš krizės etapas, todėl privalome galvoti apie ateitį. Turime, turime planuoti ateitį ir turime tęsti diskusiją dėl sanglaudos politiką ir turime ją ginti. Nes aš manau, kad ji yra didelė ES sėkmė, didelis pasiekimas ir iš tų kelių svarbiausių sąjungos ramščių sanglaudos politika yra vienas iš svarbesnių. E, ji remiasi esminėmis ES vertybėmis, visų pirma solidarumu, Tik tai klausimas, kaip tą politiką suformuoti, kaip ją formuoti. Ir šia prasme turiu pasakyti, kad ne visiškai pritariu nuomoniai, kurią pareiškė ponas Alfonsy savo pasisakymę, kur jis kalbėjo apie tuos, tas priemonės, tuos instrumentus, kuriuos reikėtų naudoti. Aš manau, kad sanglaudos politiką mes turime panaudoti kaip priemonę modernizuoti uh, ir ES ūkį, ekonomiką, ir valstybių narių, ir regionų ūkį. Ir taip yra todėl, kad mes patiriame e, stiprų konkurencinį spaudimą iš kitų globalių centrų, kurie remiasi moderniomis technologijomis, inovacijomis. Ir tai pasakytina apie, e, ne tik apie Junktinės valstijas, bet ir apie e, kitus tokius centrus. Taigi, sanglaudos politika yra tam tikras gynybinis instrumentas nuo konkurencijos, kurią jaučiame iš kitų pasaulio valstybių. Taigi mes solidarumo idėją turime derinti su mūsų politikos naujuoju profiliu, kuris kažkuria prasme turėtų būti labiau lisaboniškas negu kad iki šiol. Lisabonizuotas. Aš manau, kad ji išlieka vertinga, ta politika išlieka vertinga, atsižvelgiant į tai, kokiu tikslu yra ją siekiama. Bet mes turime galvoti apie naują tos politikos stadiją ir žinoma, kad Lisabono strategija ateityje turi būti inkorporuota į sąnglaudos politiką ir tai turėtų mums padėti atlaikyti konkurencinį spaudimą iš likusiojo pasaulio pusės. Buvo keletas e, konkretesnių klausimų dėl teritorinės anglaudos, kodėl nėra apibrėžimo kol kas pateikto. Čia aš manau, kad e, žalioje knygoje dėl, dėl a, nebuvo tokio apibrėžimo O to priežastis ta, kad mes e, rengdami ją kreikiamės į suinteresuotą šalis prašydami jų nuomonės apie tai, bet jos nesulaukėme. Todėl aš manyčiau, kad vietoj to, kad turėtume šiandieną labai aišku, išbaigtą apibrėžimą, mes turėtume e, dirbti pasiremdami bendresniais principais, galvoti apie E, išteklius, apie prioritetus, skirti daugiau išteklių e, politikos testinumui ir sanglaudos testinumui, e, daugiau skatinti tarp regioninį bendradarbiavimą, kad būtų keičiamasi žiniomis apie tai, kaip spręsti e, iškylančius e, iššūkius, kurie yra e, teritoriškai lokalizuoti. Tad e, šitam matmenį turėtume tęsti diskusiją ir e, žvelgti į ateitį. Ir norėčiau dar kartą paaiškinti, tas naujas dokumentas, kurį minėjau, bus visų e, iki šiol įdėktų iniciatyvų sintezė, kad tai būtų tiesiog atspirties taškas kitai komisijai kuri turėtų bendrą politikos vaizdą ir galėtų dirbti draugės su parlamentu. Manau, kad tai bus naudinga priemonė ateičiai. Buvo užduotas klausimas, ar žinome, kurie regionai labiausiai nukentėjo ir ar yra kažkokių ypatingų jiems numatytų priemonių. priemonių. Kalbu apie gam, buvo klausta apie gamtinės katastrofas. Yra solidarumo fondas, kuriuo ir pasinaudojama. Pavyzdžiui, kaip pastarai kartą, kuomet įvyko žemės drebėjimas Abrūtsų regione. Ir be abejo, panašiais atvejais ir ateityje jo lėšomis bus naudojamasi. Atsakant į klausimą dėl to, ar žinome, kaip teritorijoje pasiskirstė krizė, kur jie kirto smarkiausiai, tai turiu pasakyti, kad žinios, tokios žinios yra gana ribotos, nežiūrint sudėtingos statistinių tarnybų darbo, nežiūrint to, kad Eurostatą turime. Vis tik dar reikės tobulinti duomenų rinkimą apie regionų vystimasi taip pat ieškoti naujų būdų išmatuoti plėtrą ir vystimasi. Aš sakiau, jog darbui ateityje vienas iš svarbių dalykų bus sanglodos politika buvo 2013. Ir būtent todėl aš savo pasisakymę minėjau, kad turėsime labai atidžiai vertinti eksposti vertinimo rezultatus. Ir ne, ne, ne patį vertinimą, bet taip pat ir taikomus metodus. Įvertinant dabartinę regionų padėtį. On... Uh, Toliau klausimas. Buvo du klausimai. Vienas apie auditą ir kontrolę. Ir šis klausimas susijęs su klausimu apie biurokratiją. Na, čia galiu pakalbėti apie tam tikrą dilemą. Iš tikrųjų, reikia mažinti biurokratiją. Reikia toliau bandyti supaprastinti procedūras, taisyklės. Ir jeigu įmanoma, reglamentus supaprastinti reiktų tai ir daryti. Kita vertus, aš minėjau, jog paklaidos lygis, klaidų kiekis finansų valdyme dar išlieka gana aukštas. Ir čia reikia ieškoti pusiausviros tarp siekių atsikratyti nereikalingos biurokratijos, tačiau kita vertus turime nepamiršti, kad dėl to mes negalime visiškai atsisakyti kontrolės ir taip galime susilaukti nepageidaujamų padarinių, dar didesnių klaidų ar pažeidinėjimų. Reikia rasti būdą, kaip suderinti dvi, šios du aspektus. Reikia siekti mm, geresnio lėšų panaudojimo, kad jis kad kiek įmanoma daugiau, kad kiek įmanoma mažiau būtų pažydinėjimos taisyklės. Klausimas dėl pereinamojo laikotarpio priemonių skirtų regionams, kurie praranda savo, kurie nebegauna galimybės prašyti lėšų iš kai kurių fondų. Dabartinėje perspektyvoje tokių pakeitimų jau tikriausiai nebepavyks padaryti. bet dokumentuose, kuriuos parengė dabartinė komiteto pirmininkė, bei kitose dokumentuose yra numatytas toks pakopinis mechanizmas. Ir manau, jog turėtų atsirasti toks nuolatinis principas, kuris turi, turėtų būti aiškus, skirtas visiems regionams. Ir praėjus penkeriems metams po plėtros pastebime, kad, kad, kad visi esame toje pačioje grupėje. Ir todėl visoms valstybėms narėms ir visiems regionams turėtų būti taikomi tie patys rydž, e, principai. Dėl labiausiai nutolusių regionų, vėlgi noriu priminti sanglaudos politikos filosofiją, jog ši politika skirta paremti būtent tokiems regionams. Ir tai ir sanglaudos politika turėtų taip pat pagelbėti tiems regionams išnaudoti savo pranašumus, ypatingų, ypatingą jų padėtį. Aišku, dėl to savo ypatingumo tie regionai suduria su e, unikaliais sunkumais, bet kartais regio, tokie regionai turi kažkokių išskirtinių gamtinių išteklių, tai yra labai patrauklios vietos turistams. Taigi reikia kalbėti ir apie tuos pranašumus ir e, padėti jiems išnaudoti savo stipresias pusės, kad pasinaudojant fondais jie galėtų gauti kiek įmanoma daugiau naudos, net būdami labai nutolę nuo Europos. Klimato kaita. Manau, jog klimato kaita yra viena iš svarbiausių ateities prioritetinių temų. Ir kai sakau, kad reikia sutelkti dėmesį į prioritetų branduolį, tai sakyčiau, kad tai yra vienas iš tokių prioritetų, į kurį galime sutelkti dėmesį, jei tik, tai visi tik, jei tik visų suinteresuotų jėgų atstovai tam pritars. Manau, jog daugeliu požiūriu tai jau daroma. Vykdoma daugybė aplinkosauginių projektų ir programų šioje srityje. Kuri, kuriuose daroma prielaida, kad taikant atrankos kriterijus ir atrankos procedūras, parama teikiama tiems projektams ir tokiai veiklai, kurios tikslas yra mažinti klimato, neigiamą klimato kaitos poveikį arba bent jau švelninti šalutinį poveikį. Taigi, sakyčiau, iš dalies šio klausimo jau imamasi ir be abejo ši tema taps viena iš tų branduolinių prioritetinių temų ateityje. Dar vienas dalykas. Buvo klausimas dėl audito procedūrų. Manau, jog čia dar yra erdvės pažangai. Iš savo pokalbių su komisijos tarnybomis. Taip pat noriu pasakyti, kad audito rūmai kartais taiko kitokią metodologiją, vertindami, bandydami pada, įsitikinti, kad viskas buvo daryta teisingai, be pažeidimų, o komisijos tarnybos taiko kitokią metodologiją. Taigi reikėtų abiems šioms institucijoms pasikalbėti ir pasitarti dėl e, išlaidų teisėtumo įvertinimo metodų. Taip pat buvo užduotas klausimas apie Europos parlamento dalyvavimą diskusijose dėl sanglaudos politikos ateities. Žinoma, mes busime pasirengę pristatyti jums e, diskusijų su valstybėmis narimis rezultatus ir taip pat Esame pasirengę, būsime pasirengę jums suteikti visus dokumentus, kurie bus perduoti valstybėms narėms, kad e, jų dėka būtų paskatinti debatai. Ir manau, kad komiteto posėdžių metu turėsime galimybę išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu ir mes tikrai e, būsime dėkingi už jūsų indėlį šias diskusijas. Ačiū, ponė komisijos nary. Dar dešimt kalbėtojų nori pasisakyti, taigi jeigu norime baigti posėdį laiku, tai kiekvienam galiu skirti nedaugiau nei tris minutės. Jeigu galėtumėte sutrumpinti savo pasisakymą, tai būtų nuostabu. Ponas Postinaru. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, turiu pasakyti, kad man daro įspūdį jūsų gyvenimo aprašymas, taip pat ir jūsų padarytas, jūsų pasisakymas. Žinome, kad šių metų pabaigoje bus tvirtinama nauja komisija, naujos sudėties komisija. Taigi, kokio ilgio bus, kiek ilgai tęsis jūsų mandatas? Jūs atvykstate į Briuselį, dirbti į Briuselį labai sudėtingais laikais, sudėtingais ne tik komisijai, bet ir sanglaudos politikai. Ir kaip jūs minėjote, yra keletas svarbių problemų. Visų pirma, ekonomikos krizė. Antra, diskusijos dėl teritorinės sanglaudos bei taip pat diskusijos dėl busimos sanglaudos politikos krypties. Ir žiniasklaidoje neseniai pasirodė pranešimų apie tai, kad bus keičiami kriterijai, kuriais remiantis vertinama socialinės ir ekonominės lėšos ir fondai taip sakant, bus keičiamas 75 procentų BVP principas, paskirstant struktūrinių fondų lėšas Europos regionams. Aš turiu klausimų keletą jums. Kokia yra jūsų filosofija? Kokie yra svarbiausi jūsų projektai sanglaudos politikoje? Taip pat projektai, kurie bus siejami su sanglaudos politikai. Kokia yra jūsų nuomonė dėl galimybės pakeisti kriterijus, kriterijus kuriais remiantis paskirsto, bus skirstomos lėšos po 2013-ųjų. Kaip, kaip, kaip žinome, valstybės narės tikrai ar šį kovos dėl biudžeto ir parlamentui taip pat reikės vaidinti savo vaidmenį. Mums reikia erdvės diskusijoms šiuo klausimu su jumis ir mums reikia tokios anglaudos politikos, kuri būtų naudinga visoms valstybėms narėms. Pirmininkė, norėčiau pasiūlyti sugrupuoti klausimus, todėl dabar suteikiu žodį ponui Sarišui Volskiui. Uh, um, Ačiū, ponė pirmininkė. Um, First... Trys klausimai. Pirmasis. Kalbant apie tai, kad uh, ponia Krell pavadino jūs e, centriniu bankininku. Matau iš gyvenimo aprašymą, kad šešis metus jūs tikrai dirbote centrinėje banke, o e, 20 e, metų kitose srityse, kurios iš dalies e, yra nekas kita kaip sanglaudos e, politikos elementai. Kaip e, e, žiūrėdamas į paramą kaip paramos gavėjas, e, kokių naujų elementų jūs įneštumėte į politiką donorams? Dabar kalbant apie biurokratiją, reikia pasakyti, kad E, teikiant paramą e, generuojama pusė tos biurokratijos, kita pusė yra generuojama tų, kurie gauna ją. Tad ar bus kažkokių veiksmų e, siekiant sumažinti biurokratiją tiek Briuselėje, bet taip pat ir tarptų, kurie yra paramos gavėjai. Na ir trečias klausimas. Aš matau, kad jūs prisijungiate prie tos e, filosofijos išpažinėjų, kuri, kurie e, kalba apie sanglaudos politikos tikslus truputį kitokius negu kad tie, kurie buvo apibriežti sanglaudos politiką formuojant iš pat pradžių. Jūs kalbate apie tai, kad sanglaudos politika turėtų būti labiau e, E, lisabonizuota. Kitaip sakant, jūs truputėlį tarsi nukrypstate nuo klasikinio sanglaudos politikos apibrėžimų, e, kuris tarsi suponavo, kad svarbiausia yra prisivyti. Dabar jau kalbama apie krizės valdymą e, ir taip pat apie klimato kaitą. Tad ar nerizikuojate šią prasme atskiesdamas klasikinį sąnaudos politikos apibrėžimą ir šią prasme kažkuria prasme nutoldamas nuo sutarčių apibrėžimų? E, Kirėje Pedrovė. Ponas Trinopolus, ponė komisarė, neseniai e, mes susidūrėme su didžiuliais miškų gaisrais Graikijoje, kuomet išdegė 20 tūkstančių hektarų miško, taigi mes suvokiame, kad atsakomybę dėl miškų ūkių ir prevencinių priemonių turi prisimti vyriausybė. Tačiau kita vertus, taip pat ir vietos atitinkamos institucijos turėtų taip pat aktyviai veikti ir turėti galimybę e, laiku pradėti aktyviai veikti, kuomet prasideda gaisrai. Yra labai daug įvairių atvejų, netgi yra bylų, yra, kurios yra nagrinėjamos teisme dėl to, ko, dėl ko kyla e, gaisrai. Taigi mes turime turėti kažkokias priemonės, kad galėtume apginti, apsaugoti miškus ir, ap, ir apsaugoti viešasias priemonės. Europos parlamentas savo rezoliucijoje reikalavo, kad būtų užtikrinta, kad išdegę plotai jokių būdų nebūtų panaudojami e, turistinių objektų ar gyvenamųjų namų statybai, nes jeigu taip neatsitiks ir jeigu miškai nebus atsinaujinami, tai tuomet e, mes susidurtumėme su baise situacija. Ar jums netrodo, kad šioje srityje reikia kalbėti apie kontro, kontrolinius mechanizmus, kad vyriausybės būtų kontroliuojamos ir kad jos atsakytų už tai, jeigu jos nepanaudoja atitinkamai lėšų? Pavyzdžiui, E, turėtų būti tikrinama, kas iš tiesų vyksta tose vietose. 2007-2013 metais yra numatyta daugiau nei 5,8 milijonų eurų priemonėms, kurios turėtų padėti užkirsti kelią gaivaliniams nelaimėms e, prevenciniams, įvairioms prevenciniams priemonėms. Ar jūs manote, kad reiktų, nereiktų patikrinti, kas atsitiks su tomis lėšomis? Ar jūs, jūs pats e, patenkintas tomis koordinavimo priemonėmis, kurios yra tarp valstybių narių, kalbant apie prevencinės gaisrų priemonės ir kalbant apie visuomenės apsaugą? ir kaip jums atrodo, ką reiktų daryti šioje srityje, koks galėtų būti Europos komisijos indėlis, kad iš tiesų vyktų prevencinė veikla ir kaip mes ga galėtume pasiekti tikros miškininkystės politikos ES, kad mes galėtume visi kartu užkirsti kelią miškų gaisrams. Ir kaip jūs pats vertintumėte šią e, miškų gaisrų problemą e, klimato kaitos kontekste? Dėkui, suteiksiu progą ketvirtam e, nariui paklausti ir tada steiksim galimybę ponui Sametskiui atsakyti. Pone Bajar. Sveikinu Jūs, ponė komisarė, su paskirimu. Būtų įdomu išgirsti, ko, kurią linkme Jūs ketinate žengti savo darbę. Sveikinu priemonės, kurių uh, tikslas supaprastinti procedūras, ypač kovojant su krize. Bet tos priemonės buvo priimtas atsižvelgiant į konkrečią situaciją ir todėl yra laikinos. Tačiau atsižvelgiant į e, dabartinę statistiką, man regis reikėtų pažiūrėti į mūsų regioninės politikos esmę, į, e, pažvelgti į tai giliau. Ir tai turėtų pastarnauti mums pavyzdžių, kaip mes, kovodami su krize, galėtume e, pradėti veikti aktyviau. Turime pamastyti apie paramą Europos regionams greta socialinės sanglaudos. E, Europa turi toliau stiprinti savo vidaus sanglaudą, bet tuo pat metu stiprinti savo konkurencingumą tarptautinių lygmenių, kad galima būtų apsaugoti mūsų pramonę, ekonomiką ir mokslo tyrimus. Taigi, e, ar Europos komisija ketina imtis kažkokių priemonių, kad atsižvelgtų į regioninės politikos ateities poreikius? Dėkuoju, e, ponas komisarė, prašyčiau jūs kuo glaučiau atsakinėti. Na ir vėl grįžtant prie teritorinės sanglaudos apibrėžimo. Aš jau sakiau, kad sunkiai apčiuopiama ta savoka, sunku tokį apibrėžimą pateikti. E, mano interpretacija, mano suvokimas e, e, šios savokos yra toks. Mes turime ją naudoti tam, kad pašalintume kliūtis, kurios kyla dėl geografinių ar teritorinių e, apribojimų, kurie yra susiję su tam tikra vietovė, tam tikrose regionuose. E, netaikytina e, tai kalbant apie visą teritoriją ar apie visą regioną, e, Tai e, susiję yra su teritorinės situacijos lokalizavimu tam tikroje vietovėje. Ir per sanglaudos politiką turėtume tas problemas spręsti, kad eliminuotume e, tokių, e, tokių apribojimų pasiekmes. Tai nėra apibrėžimas, tiesiog taip aš e, mastau, kaip manęs klausė, ką aš apie tai galvoju. Na, o tai reiškia, kad mes ir toliau turime tęsti pragmatinę veiklą, atsižvelgdami būtent į tokį teritorinės anglos supratimą mūsų ateities e, veikloje. Dabar kalbant apie e, kriterijus, e, kuriais turėtume remtis teikdami paramą. Visada turėsime nepakankamai išteklių, todėl būtina visada braukti kažkokį brūkšnį, kažkokias ribas e, finansavimo paketams. Ar e, tas procentas turėtų būti 75 ar 60 procentų ar 25. Visa tai priklausys nuo uh, politinių dėrybų ir be jokios abejonės naujai komisijai teks uh, apmastyti, kaip e, tokie principai turėtų būti suformuoti ir, ir nustatyti naujojoje finansinėje perspektyvoje po 2013 metų. Ponas e, Šarvis Volski, labai dėkui, kad paaiškinote mano biografiją, mano gyvenimo aprašymą. Dabar dėl e, biurokratijos mažinimo iš e, pagalbos gavėjų pusės, iš naudos gavėjų pusės. Aš iš tikrųjų galvoju, kad e, procedūros dar yra pernelyg sudėtingos ir reikia jas vis dar labiau supaprastinti. Aš nekalbu čia apie situaciją, kuri tiesiogiai susijusi su dabartinė krize. Aš manau, kad mes galėtume galvoti apie visus sąrangos suformavimą, kad e, ta sąranga nebūtų tokia sudėtinga kaip šveicariškas laikrodis, būtų modernesnė, leistų pasiekti greitesnių rezultatų, dirbtų greičiau. Ir e, būtent toks uždavinys e, ir iškils naujai komisijai. Per pirmosius trejus jos darbo metus. Dabar dėl, dėl e, biurokratijos, ar jinai e, yra generuojama valstybėse narėse, žinoma, jinai e, ten yra generuojama ir reikėtų su to kovoti, e, nereikėtų įvedinėti papildomų procedūrų, kriterijų ir taip e, toliau, jeigu jų nereikia, prašom to ir nedaryti. Dabar dėl sanglaudos filosofijos, e, jisai susijęs su ponės Briart. E, pateiktų klausimų taip pat, nes kiek aš suprantu, jūs klausėte, ar nereikėtų mums iš naujo apgalvoti procedūrų. Aš e, jokiais būdais nemanau, kad dabartiniai pokyčiai, kuriuos mes įnešame, turėtų ir likti tokie amžinai. Na, o kitas to aspektas yra susijęs su platesnė filosofija ir tai e, tuos abu klausimus e, sieja. Aš neatitrūkstu nuo pirminės e, filosofijos. Tiesiog galvoju, kad situacija pasikeitė, pasaulis normos sutarties evoliucionavo ir dabar tų pernelyg didelių skirtumų eliminavimas e, nėra daugiau vien tik tai susijęs su kelių ar tiltų statyba. Žinoma, yra kažkokios bazinės, kažkokie baziniai poreikiai, kuriuos reikia mm, tenkinti, ypatingai naujose narėse, yra esminės infrastruktūros trūkumų ir taip toliau. Bet jeigu ES, tiek vakarų Europą, nauj, naujas valstybės narės ir šiaurės ir pietų Europą, jeigu mes visi norime konkuruoti su pasauliu, su Brazilija, su Kinija, Indija ir taip toliau, tai mums reikia modernizuoti sanglaudos politiką ir turime pasiekti, kad ją būtų inkorporuoti e, tokie dalykai, kaip geriau išvystyti mūsų regionus, kad jie būtų konkurencingesni. Taigi mes nekeičiame čia esminių nuostatų, bet esame 50 metų senesni ir dabar turime galvoti, apie naujus instrumentus, elementus, e, kuriuos turėtume inkorporuoti į sanglaudos politiką, kad pasiektume daugiau sandraugos. Dėl klausimo apie padėtį Graikijoje, e, čia aš matau du aspektus. Vienas yra tas e, netidėliotinas aspektas, tai yra neįprastosios padėties aspektas turime imtis visų priemonių, kad sušvelnintume e, tragiškas e, miškų gaisrų pasiekmes. Bet tai e, ats, atskira istorija. Jūsų klausimas iš esmės yra apie tai, ar galime atimti finansavimą dėl to, kad politika yra neveiksminga Graikijoje. Bet tai ne mums spręsti. E, politika, politikas neveiklumas, e, ne, neveiksmingumas valstybėje narėje, jeigu jis toks yra, mes tai galime jaustis nelaimingi, aš asmeniškai taip ir jaučiuosi. E, aš tai galvočiau, kad reikia veikti taip, kad ateitie galėtume užkirsti kelią tokiams gaivalins. Ir čia turbūt reikėtų mums žiūrėti į tai drauge, bet be jokios abejonės čia atsakomybė tenka ne komisijai. Ir aš kvieščiau jūsų valdžią pergalvoti strategiją, tai kaip e, tokios paslaugos teikiamos ar municipalitetų valdžios. E, e ar vyriausybės departamentų lygmenių. Ačiū. Norėčiau pakartoti, paprašyti kolegų kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Markus Piper. Ja, Dank, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Jums taip pat norėčiau palinkėti viso ko geriausio jūsų veikloje. Grįžkime prie tos teritorinės sanglaudos E, mes, mūsų čia Europos parlamente yra 730 narių ir jūs paklauskite jų, ką reiškia teritorinė sanglauda, ar jie gali tai paaiškinti. O mes būtent esame tautų atstovai, žmonės, kurie turėtų e, politiką nunešti į regionus, parodyti, kad politika veikia regionuose. O mes kol kas ne, nežinome, kas yra teritorinė sanglauda. Mes patys to nežinome. Taigi mes turime, mes turime iš tiesų pabandyti tą politiką padaryti kiek įmanoma suvokiamesnė, kad ji būtų matoma regionuose, mūsų namuose. Taigi e, čia būtų tokia įvadinė pastaba, o dabar e, yra trumpo laiko pastaba. E, Pone komisarė, jūs sakėte, kad e, subsidijos dažnai patenka ne į tas rankas, kad jomis ir tais tomis lėšomis yra piknaudžiaujama, tačiau kita vertus jūs siūlėte e, lėšų skirstimo sistemą padaryti netokią sudėtingą. Tačiau man atrodo, kad tokiais atvejais, kuomet regionai patys nėra atsakingi už lėšų paskirstimą, tai tuomet yra didžiausia tikimybė, kad tomis lėšomis bus piknaudžiaujami. E, jeigu komisija siūlo skirti lėšas be bendro finansavimo procedūros, tai galiu pasakyti, kad tai e, neatitinka, tai netgi prieštarauja e, regionų remimo politikos Jūs e, taip pat kalbėjote, kad e, tikriausiai jau greitai prasidės ekonomikos atsigavimas. E, todėl mano paskutinė pastaba yra susijusi su ilgalaikė perspektyva. E, mums reikia esminių prioritetų, mums reikia koncentruotis ir tinkamas priemonės, jos turi būti veiksmingos, mes turime aiškiai suvokti, kas yra teritorinė sanglauda, mes turime siekti, kad ES biudžetas būtų skaidrus, visą tai jūs sakėte, tai yra labai puiku, tačiau man trūksta turinio šiuose žodžiuose. Ir čia aš prisijungsiu prie žaliųjų, e, kurie dažnai perdeda tuos e, diskusijas dėl klimato kaitos, kad gautų lėšų. Negalime toleruoti tokios situacijos, kad regionų politika paklustų klimato kaitos politikai. Mes turime ten skirti lėšas, kur e, jų labiausiai trūksta. Ir dažniausiai tai yra, nesku, tos lėšos patenka į ne, ne į skurdžiausius regionus, o į tuos regionus, kur yra labai išvystyta pramonė. Taigi, man atrodo, ponė komisarė, kad solidarumas turėtų būti esminė regionų politikos mintis ir e, mes, aišku, turime labai rimtai žiūrėti į klimato kaitos problemas, tačiau e, tai nėra regionų politikos prioritetas. Dėkuoju, ponė Berden. Ačiū, turiu labai trumpą klausimą. Taryba priešinasi pasiūlymams pakeisti regionus dėl Europos solidarumo fondo. Mes dėl to apgailestaujame. staujame nes tokiu būdu būtų supaprastintos e, lėšų panaudojimo iš šio fondo taisyklės ir išplėtotas jo panaudojimas. Kaip Jūs ketinate spręsti e, šį čia aklygatvę situaciją taryboje? Ponas Guodmanis. Sorry, very, very short, three, three Atsiprašau, aš turiu keletą pastebėjimų. Visų pirma, aišku, turiu klausimą dėl subsidiarumo ir kalbant apie regionus, tai regionai tikriausiai aršiau varžysis dėl lėšų iš ES. Ir čia išvelgčiau prieštaravimą tarp nacionalinės vyriausybės ir, ir regionų. Ir iškyla klausimas, kaip ES spręs šią, šį klausimą, ar e, parama bus teigiama, teikiama tiesiogiai. Dar vienas dalykas. Klausimas dėl e, veiklos aspektų dubliavimosi. Ve, egzistuoja regionų fondas, vystimosi fondas, solidarumo fondas, globalizacijos pasiekmių sušvelninimo fondas, Interreg fondas. Gali iškilti problema, jog kai kurie tie fondai taps laikinomis priemonėmis krizės laikotarpiu. Kaip jūs rengėtės šią problemą spręsti ateityje? Dar vienas klausimas. Siekiant supaprastinimo, reikia nepamiršti įvertinti, kaip našiai buvo panaudotos lėšos suteiktos regionams nacionaliniu arba nenacionaliniu lygmeniu, nes remiantis galutinė informacija, paskutinė informacija nėra aišku, e, ar, ar buvo pasiekta didelių rezultatų panaudojant e, tas lėšas ir šiaip reikalingus statistinius duomenys rasti yra nelengva. Panas tiek čia yra. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, leiskite man visų pirma išsakyti savo sveikinimus ir palinkėti jums daug sėkmės jūsų darbe. Norėčiau užduoti Jums vieną klausimą. E, tas klausimas susijęs su atokiausiais regionais. Aš labai gerai žinau, kokia yra situacija Madeiroje, nes aš pats esu kilęs iš to regiono, tačiau man atrodo, kad panaši situacija yra ir kitose e, atokiuose regionuose, pavyzdžiui, Kanarų salose e, ir taip toliau. Ir tokie regionai, o ypač Madeira, per pastaruosius 20 metų labai išsivystė. E, galime prisiminti tuomet, kai Portugalija įstojo į Europos Sąjungą, Madeira. E, Madeiros e, išsivystimo lygis buvo tikrai žemas, dabar ji sasala išsivystė, tai reiškia, kad pinigai lėšos Madeiroje buvo paskirstytos tikrai gerai ir panaudotos tikslingai. E, pagal statistiką e, kol kas atrodo, kad BVP e, auga, tačiau kalbant apie, apie paramą, ji sumažėjo kalbant apie paskutinį biudžetą. O mes matome, kad tai yra regionas, kuris išsivystė dėl ES paramos, o dabar staiga jis nebetenka tos paramos. Taigi tai gali būti susijęs su tuo, kad tas regionas e, taip pat nustos taip vystytis, o juk tai yra ypatingas e, regionas dėl to, kad jis yra labai atokus ir e, tokie regionai dažnai susiduria su ypatingais sunkumais, ypatingomis problemomis, todėl tokius regionus reikia nuolat nuolat remti. Todėl aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ar komisija yra pasirengusi e, parengti e, įvertinimo ataskaitą, kad pažiūrėtų, ar tokie regionai pasiekė konvergencijos tikslus, kad mes turėtume kažkokią darbo priemonę, e, kuomet renksime finansinę perspektyvą ir tų regionų biudžetą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, norėčiau Jūs pasveikinti. Net neturiu jokių abejonių, kad Jūs puikiai dirbsite iki šios kadencijos pabaigos ir tikiuosi, kad Jūs tą darbą tęsite ir vėliau aišku, jūs tikrai e, labai susikoncentruosite į savo darbą ir todėl dirbsite sėkmingai. Po šiandieninės diskusijos man susidaro įspūdis, kad krizė išgelbėjo sanglaudos politiką. Ar jums taip pat atrodo, jeigu nebūtų krizės, tai galbūt mes neturėtume panašių reformų, kalbant apie sanglaudos politiką. Reikia pasakyti, kad baigiantis komisijos kadencijai, e, komisija turėtų susikoncentruoti į tai, kad mobilizuotų visas vyriausybės, kad ji maksimaliai išnaudotų lėšas, nes e, vėlavimas panaudoti lėšas yra esminė problema. Ir man atrodo, kad kalbant apie ati, e, sanglaudos politikos ateitį, mums reikia kalbėti apie naujas technologijas, apie naujų darbo vietų kūrimą, e, tokių darbo vietų, kurios būtų tikrai konkurencingos, kad tie regionai e, galėtų konkuruoti su Kinėje, su Brazilija, su Junktinėmis Amerikos valstijomis. E, sanglaudos politika turėtų remti aplinkosaugos politiką. E, tačiau mes turime e, dirbti intensyviau, e, siekiant panaudoti dabar skirtas lėšas, kad ir ateityje gautume e, finansavimą. Jeigu, nes kitaip mes negalėtume siekti didesnio biudžeto, niekas mūsų neparems. Taigi, kaip jūs žadate mobilizuoti vyriausybės, pavyzdžiui, Lenkijoje, sanglaudos fondo lėšos e, kurios turėjo būti skirtos e, infrastruktūros kūrimui, e, gatvių gamybai, e, statybai. Atsiprašau. Yra vėluojama panaudoti tas lėšas. Taigi, ar jūs žadate kažką daryti? Much, Ačiū, ponė Maner. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa. Ačiū ponia pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, norėčiau visų pirma Jūs pasveikinti ir palinkėti Jums visokiojopos sėkmės nelengvame darbe. Mm, klausimai, kuriuos noriu užduoti jau vienai par kitaip buvo paliesti. Noriu pasiklausti apie teritorijas, kurios kenčia dėl uh, savo ypatingos padėties, taip pat apie regionus, kuriuose yra prasta demografinė padėtis arba sudėtinga geografinė situacija. Taip pat klausimas, tai noriu paklausti apie laikotarpį po 2013 ir kaip į tuos regionų ypatingumus bus atsižvelgiama sanglaudos politikoje po, po 2013. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu? Uh, Antras mano klausimas susijęs su Baltijos šalių strategija. Šis klausimas buvo prioritetinis, šved, yra prioritetinis Švedijos pirmininkavimo metu. Ir kalbant apie sanglaudos politiką, kaip galima būtų ją susijęti su šia strategija. Pirmininkė, ačiū. Tuo baigiame laiką skirtą klausimas. Klausimas dabar norėčiau paprašyti regionų komiteto vadovą, poną Vandenbrant, Vandenbrantą pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs, kad buvote paskirtas į šį postą. E, taigi tikrai labai džiaugiuosi, kad e, yra daug parlamento narių, kurie e, pasisako už sanglaudos politiką ir manau, kad šis komitetas taip pat sieks įgyvendinti ekonominės e, užduotis regionuose. Iš tiesų labai sunku e, pasiekti to apibrėžimo, e, kuris pato būtų įgyvendinamas praktikoje. Mes čia, aišku, kalbame apie politinę integraciją. Ir pagrindinė sanglaudos politikos mintis yra tokia, kad mes gyvename pasaulyje, kuris keičiasi. Todėl mes regionų komiteto vardu norėtume Jums padėkoti e, už Jūsų veiklą e, komisijos narės poste, nes iš tiesų bendradarbiaujant su Jumis mums pavyko e, pasiekti atitinkamos pažangos ir mes galėjome parengti. E, žemės ūkio politikos ateitį. Aš labai esu, aš esu dėkingas už tai, kad leidote man pasisakyti ir norėčiau pabrėžti, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti su jūsų komitete, nes gyvenimas rodo, kad yra teisinga bendra, bendradarbiauti, bendrauti tiesiai su žmonėmis, su žmonėmis regionuose, vietose e, ir taip toliau netrukus turėsime galimybę pasinaudoti e, regionų komiteto ryšiais ir, ir, ir da, ryšių su jūsų e, direktorato. Mes bendradarbiaujame ir netrukus e, bus svarbi data, kuomet galėsime kalbėti apie mūsų svarbius pasie, pasiekimus teritorinės anglaudos politikoje. Manau, kad teritorinė sanglauda turėtų iš esmės padidinti, papildyti egzistuojančias laisvės, kurios, kurias numato sutartys. Sanglauda turi pasiūlyti dar vieną laisvę piliečiams, tai yra galimybė pasirinkti, kurie nori gyventi ir dirbti Europoje. Nežiūrint tam tikrų uh, sunkumų susijusių su teritorijomis judėjimo laisvė, jeigu jie egzistuoja, ji neišvengiamai siejasi su pasirinkimo laisvė. Juk kiekviena teritorija, visi teritoriniai vienetai turi gauti paramą iš ES. Turime užtikrinti Europos žmonėms geresnio gyvenimo galimybę ir galimybę ieškoti kur jie nori ieškoti darbo vietos. Teritorinė sanglauda veikiau yra principas, požiūris, o ne vien tik tai e, kažkokio apibrėžimo paieškos. Artimiausių laikų regionų komitetas toliau siūlys Europos komisijai įgyvendinti novatoriškus daugiamečius instrumentus, kurių dėka e, įrodysime, kad Europa yra daugiau nei vien partnerystės projektas. Apie tai kalbama Baltojoje knygoje, taip pat kalbama apie daugia pakopį valdymą ir galim įmanoma renkti konsultacijas šiais klausimais. Mes nebejojame, kad parlamento komitetas aktyviai dalyvaus šioje, šioje veikloje. Uh, teikdamas dokumentus iki 2009 metų lapkričio mėnesio. Apie tai kalbama ir Barka pranešime. Taip pat yra atitinkamų kitų dokumentų šioje kuriuose kalbama apie visus šiuos dalykus. Tai yra labai naudingos priemonės. Mes turime nepamiršti novatoriškų iniciatyva grindžiamų valdymo metodų. Mes tikimės, kad komisija pritars mūsų nuomoniai ir manome, kad bendruomeninius metodus galime praturtinti novatorišką patirtimi, taip pat pasitelkiant sukauptą patirtį sukaupiant vietos ir regionų atstovų patirtį, kuri yra būtina gyvendinant bendrijos teisės aktus vietoje. Mes tiesiog dalyvaujame Europos e, politikos įgyvendinime ir turime, turiu pasakyti, kad vietos ir e, regionų valdžia, valdžios atstovai apgailestauja, kad jie nepakankamai dalyvauja siekdami pagrindinių politikos tikslų, kaip išvardinta sutartyse. Mes esame ne tik subrangovai, mes turime sukaupę nepaprastos patirties ir galime būti naudingi. Kad tai būtų, mums reikia naujų priemonių, naujų priemonių Europos mastu, kurios mums leistų įvertinti, pavyzdžiui, busimų teisės aktų poveikį teritorijai. Taip pat reik, mes norėtume glaudesnio bendradarbiavimo tarp regionų komiteto ir ko, Europos komisijos. Uh, įvairiose srityse. Manau, kad e, įgyventinant mūsų pasiūlytas iniciatyvas mes pasiektume Europos strategijos prioritetų nuosavybės jausmo atsiradimo Europos regionuose. Taigi, ponė Sametski, mes skatinsime visus šiuos procesus, siūlysime tokį požiūrį ir plėtosime kiek įmanoma stipresnę partnerystę e, su regionų komitetu. Labai dėkuoju. Dabar e, suteiksime ponui komisarui Sametskį galimybę atsakyti į klausimus ir pasakyti baigiamą į žodį. Dėkuoju. Iš e, diskusijų kol kas, ypač iš jūsų pasisakymo, aišku, kad mums reikia žengti dar vieną žingsnį į priekį ir galbūt siekti, jeigu jau ne galutinio apibrėžimo, ar, bet bent jau to, ką galėtume vadinti e, teritorinės anglaudos e, apibūdinimu. Iš tikrųjų reikia, kad suprastume, aiškiai matytume, kas tai yra, kad galėtume aiškiai šią politiką taikyti, todėl mums reikia daryti pažangos siekiant e, visapusiško apibrėžimo. Kitas klausimas, kuris buvo keltas, buvo susijęs su situacija, kur e, kofinansavimo proporcija yra 100 procentų. Buvo sakoma, kad jeigu finansiškai kas nors nedalyvauja, tai tada tokiems uh, nerūpi ir e, viešųjų pirkimų procedūros. Bet mes turime užtikrinti, garantuoti, kad e, procedūrų taisyklių būtų laikomasi, mes privalome taikyti kontrolės e, priemonės, taip, kartais jos pernelyg kol kas sudėtingos, turime jas supaprastinti, bet e, jų visai išvengti neįmanoma. Dabar ar e, sanglaudos politika turėti paklusti klimato kaitos politikai? E, jau sakiau šiandienos diskusijoje, kad e, egzistuoja įvairūs požiūriai, nuomonės ir mums reikia kažkaip bandyti derinti tų atskirų grupių interesų ir tikslų e, požiūrius. Aš e, girdėjau, kad e, komisija neseniai prieš porą metų priėmė patvirtino savo ataskaitą dėl e, šio fondo veiklos. Ir aš manyčiau, kad uh, kalbant apie šį e, fondą, tos priemonės, kurios numatytos kovojant su H1N1 gripu, yra aktualios ir, ir pateisinamos. Dabar kalbant apie atskirus e, regionus, e, Komisija stengiasi ieškoti tam tikrų konkurencinių pranašumų, kurie egzistuoja tos regionuose kartais e, ar dėl išteklių, ar dėl kitų dalykų ir ieškoti būdų, kurie leistų e, leistų e, maksimalizuoti naudą, kurią tie dalykai gali atnešti ten gyvenantiems žmonėms. Dėl e, konvergencijos e, tikslo numeris vienas ir e, rezultatų e, įvertinimo kitais metais e, sulauksime atitinkamos ataskaitos ir tada įvertinsime, e, kiek veiksminga ta politika kol kas yra buvusi. Toliau buvo trys klausimai apie tai, kad yra prieštaravimų tarp regionų ir valstybių narių, kaip čia tuos dalykus suderinti. Uh, Aš manau, kad čia jau pačias valstybės narės turi nuspręsti, mes negalime primesti prioritetų. Tai turi daryti valstybės narės. E, kiek e, valstybės narės gerbs prioritetus, kuriuos išsiklė regionai, čia aš ne, ne, negaliu nieko pasakyti. dabar dėl to, kad egzistuoja įvairūs fondai, yra dubliavimuose, bet čia ne visai galiu sutikti, jeigu pažvelgsite į rizikos fondą, į kitokius fondus, tai jūs pamatysite, kad jie reglamentuojami atskirais dokumentais, yra skirti e, konkretiems dalykams, e, globalizacijos e, pasiekmių sušvelninimo fondas, pavyzdžiui, yra skirtas tam, kad sušvelnintų globalizavimo pasiekmes, visų pirma, nedarbo, e, didėjimo pasiekmes, bet, e, sakysime, kokie nors e, kiti fondai. Tarkime, yra skirti konkrečioms situacijoms spręsti, situacijos abrut e, fon, situacijai spręsti ar kitoms. Dabar kalbant apie Sanglaudos fondo ateitį. Čia aš manau pernelyg pernelyg e, hipertrofuoti neturėtumėt. Turime užimti analitinę poziciją ir išlaikyti savo pastangas ir per krizę, ir po krizės. Jeigu pažvelgsime į ilgą sąrašą e, dalykų, ar vietų, kurias aplankė prieš mane dirbusi kolegija, tai galbūt aš nesugebėsiu prilygti. Na, o kalbant apie Baltijos jūros strategiją ir sąsąją tarp e, sanglaudos politikos ir Baltijos jūros strategijos politikos, aš manau, kad e, ji teikia mums gerą pavyzdį, kaip galima sanglaudos e, filosofiją E, pritaikyti konkrečiai geografiniai grupuotėjai, grupiai. Ir e, aiškiai pademonstruoja, kaip mes galime dirbti, siekdami teritorinės anglūdos, neturėdami tokios savokos aiškaus apibrėžimo. Baltijos jūros strategija e, demonstruoja, kad visa grupė valstybių gali susivienyti siekdamos ilgalaikio tikslo ir gali bent jau bandyti savo sektorinės politikas, padedamos ES biudžeto. Tai pavyzdys, kad įvairūs e, valdysinos lygmenys gali būti įtraukti, kuriant e, labai gerą planą, E, kuris numato priemonės, kurios bus įgyventas ateityje. Na, o ir baigdamas noriu visų pirma padėkoti e, regionų komiteto pirmininkui. E, manau, kad daugelį atvejų mūsų nuomonė sutampa. E, jūs žinote, kad komisijos pirmininkas e, sureagavo į jūsų laišką apie Baltąją knygą dėl e, valdysenos, dėl e, daugia pakopės valdysenos. E, mes ketiname ir toliau bendradarbiauti, aktyviai dalyvauti šioje diskusijoje. Ir rudenį tikiuosi mūsų bendri veiksmai suaktyvės. Na ir galiausiai norėčiau uh, padėkoti už gerus palinkėjimus man, padėkoti už šios dienos diskusiją. Ji buvo man labai informatyvi, aš matau, kad yra įvairiausių nuomonių, įvairių uh, požiūrių ir tendencijų, apie kai kuriuos iš jų neturėjau supratimo, bet dabar turėsiu juos atsižvelgti. Noriu pasakyti, kad uh, pasižadu kad e, būsiu jums prieinamas, jūsų komitetui, e, ketinu ir ateityje su jumis bendradarbiauti ir dėkoju už šios dienos susitikimą. Like uh, the... Dėkoju komisijos nariui už laiką, kurį praleido mūsų komitete, už labai vaisingas diskusijas. Norėčiau kolegas bei komisijos narį informuoti jo koordinatorių susitikimo metu. Mes vertinsime šias diskusijas ir to vertinimo rezultatai bus. To vertinimo rezultatus komiteto pirmininkas perduos Europos parlamento pirmininkui, o pono Semetsko kaip komisijos nario tvirtinimas vyks rugsėjo mėnesio plenarinėme posėdėje. Posėdis baigtas, e, toliau dirbsime rytoj nuo 9 valandų.